posėdį. Reka la diskusione congiunta sui requisiti. Pagal mūsų darbo tvarkę dabar turėtų būti bendros diskusijos apie kapitalo rizikos ribojimo reikalavimus kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms. Tai yra Otmaro Karaso pranešimai. Suteiksiu žodį pranešėjai keturioms minutėms, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiama tarybos pirmininkė, ponios ir ponai. Kadangi ši tema, kurią dabar aptarėme ir, e, rezultat, ir, ir šitų diskusijų rezultatai yra e, didžiulė sėkmė, didžiulė sėkmė mums Europos parlamentui ir visai Europai kaip verslo investicijų vietai. Taip, e, tai yra taip pat didžiulė sėkmė vidaus rinkai. Mes e, žadame reguliuoti ne kelis bankus, o visus bankus. Ir ne, nedarysime išimčių atskiriems bankams, o įvesime vienodas taisyklės visiems bankams. Ir tos taisyklės galios tarp visų rinkos veikėjų. Su šito bendrosios rinkos teisės aktu mes sukursime e, e, vienodas taisyklės 8200 bankų visose ES valstybėse narėse. Mes stabilizuosime ES bankus, skatinsime investicijas į realiąją ekonomiką, e, skatinsime e, kreditų suteikimą MVI ir taip pat e, skatinsime sažidingumą bankų sektoriuje ir mažinsime naštą mokesčių mokėtojams. Ponios ir ponai, šitos taisyklės, kurias mes e, patvirtinsime, yra e, pagrindinės gairės, pagrindiniai dalykai susiję su tuo e, reglamentu, su tomis taisyklėmis, kurios mūsų laukia. Tai yra esminės ES taisyklės. Šį sėkmės kelią mes pradėjome nuo uh, 2010 e, m. savos iniciatyvos pranešimo dėl to, kad e, tuo met komisija nepakankamai reagavo į atitinkamą situaciją ir e, tuo met buvo inicijuota Bazelio 2 direktyva. Mes savo pranešimą, savo iniciatyvą e, rengėme todėl, kad mes, buvome, mes parlamentas buvome suinteresuoti vieningą nuomonę e, šioje srityje, o ne atskirų e, sričių profiliavimu. Tuo metu, visos, vis, vis, tuo metu penkios frakcijos dėrėjosi kartu ir pasiekė vieningos pozicijos. Esminis dalykas tuo metu buvo, kad mes įgyvendintume iš vienos pusės bazelio tikslus, o iš kitos pusės e, įgyvendinami juos atsižvelgtumėme į realiąją ekonomiką, į ūkio augimą ir į. į e, situaciją bankų sektoriuje ir taip pat nepamir ir išplėstume bendrosios valdysenos principus. Uh, E, taip dabar mes pasiekėme geresnio ir didesnio nuosavo kapitalo, jis buvo padidintas dvigubai. Taip pat pasiekėme geresnių likvidumo rodiklių, taip pat pasiekėme e, skatinį, e, investavimo į realiąją e, ekonomiką, palengvinant kreditų išdavimą MVI. Taip pat mes pasirūpinome tuo, kad bankų sektorius būtų sažiningesnis ir prisimtų daugiau atsa atsakomybės. E, mes įvedėme vienodas taisyklės visiems, taip pat į, į, įvedėme bankininkų premijų ap apribojimus. Ir tokiu būdu visų valstybių narių e, kredito institucijos turėtų e, skaidriai pateikti skaičius apie savo pelną. Taip pat mes e, apribojame e, bankų e, va, val, valdytojų veiksmus. Taip pat bandome įvesti bendras ES taisyklės dėl vieningos bankų priežiūros. Norėčiau padėkoti komisijai, pirmininkaujančiai tarybai e, Airijai, taip pat visiems parlamentarams už tai, kad e, mes visi dirbome e, kartu, siekdami vieno tikslo ir mes norime duoti at, aišku atsaką kriziai, norime stabilizuoti Europos bankų sektorių ir norime e, skatinti realų į ūkį, kad jis atsilaikytų krizėje. Prašau jūsų visų palaikymo. Ačiū. Grazie, ora la parola al ministro. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ministrai poniai Kreiton. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Šiandien jums pristatytas teisėkuros paketas yra sunkaus darbo, dviejų institucijų sunkaus darbo rezultatas. Tarybos vardu aš ypač norėčiau padėkoti Lenkijai, Danijai ir Kiprui už atliktą jų darbą pirmininkavimo metu. Ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų ponui Karasui, ekonomikos reikalų komiteto pirmininkai poniai Baus ir šešėliniams pranešėjams ponui Bulmanui, ponui Lambertsui ir poniai Ford už jų bendradarbiavimą ir geranoriškumą visų diskusijų metu. Džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti politinio susitarimo, kad naujos taisyklės galėtų būti įgyvendintos nuo 2014 m. sausio 1 dienos kitais metais. Tai bus bendros taisyklės visiems bankams, e, kuriant bankų sąjungą. Tai taipogi reiškia, kad mes galime įgyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus dėl finansų reglamentavimo ir įgyvendinti Bazelio e, trečios trečio, trečias Bazelio susitarimus. Aš norėčiau paminėti kelis dalykus, kuriems e, reikia skirti daugiausia dėmesio. Kaip žinome, ES susiduria su dideliais iššūkiais, didinant savo konkurencingumą ir siekiant ekonominio augimo. Taigi mums reikia suderinti kapitalo rezervus ir bankų likvidumo reikalavimus tam, kad būtų numatytas tinkamas finansavimo finansų skirimas realiai ekonomikai ir ypatingai MVI. Aš manau, kad tas paketas, dėl kurio dėrėjomės, suteikė pakankamai paskatų siekiant mano išsakytų tikslų. Antras dalykas - Bazelio susitarimuose dalyvauja didžiausi pasaulio bankai, o mūsų e, dokumente kalbama ir, ir apie bankus, ir apie investicinės institucijas. Mes parengėme specialias nuostatas, kad į tai atsižvelgtumėme ir taip pat bandėme laikytis pasaulinių tais, taisyklių ir laikytis uh, E, rizikos mažinimo pagrindimu keliamų reikalavimų. Taigi, aš norėčiau paminėti šiandieną keletą dokumentų tek, e, punktų. Svarbiausia yra tai, kad bankam reiks laikyti daugiau kapitalo ir e, likvidumo valdymo reikalavimų laikytis. Tai yra svarbiausi saugikliai siekiant užtikrinti finansų sektoriaus stabilumą ir bandant atgrasyti nuo nereikiamos rizikos. Mes šalia sisteminio kapitalo rezervo susidarėm, susitarėme, kad valstybės narės gali taikyti rezervą, kuris būtų taikomas sistemiškai svarbioms institucijoms, tai bus privaloma svarbioms e, sistemiškai reikšmingoms institucijoms. Kapitalo rezervo taisyklės buvo parengtos atsižvelgiant į priežiūros interesus, kalbant apie bankinių institucijų kilmės ir steigimosi šalis. Taip pat yra numatytos priemonės kovojant su rizikos ribojimu pagrįsta rizika nacionaliniu lygmeniu, taip pat pakankamai numatyta saugiklių, bandant e, išvengti vidaus rinkos iškraipimų. Kalbant apie sverto koficijantą, likvidumo koficijantą, mes susitarėme dėl eilės taisyklių, kur bandome užtikrinti pusiausvyrą tarp bazelio reikalavimų, rizikos ribojimų pagristos priežiūros ir bandymo užtikrinti saugų finansų sektorių ir užtikrinti tarptautinį konkurencingumą Europoje. Taip pat numatėme nuostatas dėl skaidrumo reikalavimų, pavyzdžiui, kad bankai turės e, informuoti apie pelną, mokesčius ir gautas subsidijas šalyse, taip pat apie savo apyvartą ir tai, kiek dirba bankė darbuotojų. Nuo 2014 metų ta informacija turėtų būti teikiama komisijai, nuo 2015 metų viešai skelbiama. Pakete taip pat yra susitarimai dėl bankininkų premijų ribojimo pagal santyki vienas prie vieno, lyginant su fiksuotu metiniu atlyginimu. Aišku, yra numatyta šiokių tokių galimybių e, užtikrinti lankstumą, pakeliant tą koficijantą prie dviejų, iki dviejų prie vieno jeigu tam pritartų e, akcininkai. Aš manau, kad šis susitarimas yra geras kompromisas, bandant atgrasyti nuo nereikalingos rizikos. Kalbant apie priežiūrą, bankų institucijos vaidmuo bus sustiprintas, numatant svarbias priežiūros e, prievolės, kurios bus skirtos šiai institucijai. Pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, susitarimas dėl teisėkuros paketo dar nėra, e, nereiškia, kad darbas baigėsi reiks vertinti, kaip įgyvendinami teisės aktai, numatyti priežiūros straipsniai tekste, kuriais būtų galima patobulinti situaciją ateityje. Kalbant apie ilgalaikio finansavimo įvairias formas, taip pat e, likvidumo e, reikalavimai ir taip pat e, tam tikri reikalavimai susijęs su šešėlinė banko veikla. Mes tikimės, kad šis rezultatas bus e, sėkmingas ir tikimės, kad parlamentas pritars e, šiam pasiūlymui. Tai yra labai svarbus žingsnis, bandant geriau sureglamentuoti finansinių paslaugų rinką ir pramonę. Tikimės, kad tai atkurs piliečių pasitikėjimą Europos finansų sektoriumi. Dėkoju. Grazie, ministro. La parola al commissario Barnier, prego. Euh, merci, Madame la Présidente. Bonjour à chacune et chacun. Ponui Barnie, dėkoju Jums visiems, dėkoju de, gerbėmiai deputatai Jums. Šis tekstas buvo Jums pateiktas dar 2011 metais ir šiandien mes pagaliau priartėjame prie labai svarbau, svarbios akimirkos, nes čia kalbame apie labai svarbes e, taisyklės, kurios bus taikomos uh, 8300 bankų Europoje. Čia kalbame ir apie akcinį, akcinio kapitalo kokybę ir kiekį. Mes kalbame tai, kad, kad bankai turėtų būti geriau valdomi, kad jie turėtų turėti geresnės kokybės kapitalą, nes krizė aiškiai parodė, jog pastaraisiais metais priežiūra buvo netinkama. Be to, ES dirbdama didžio dvidešimtuko formate Vašingtonė priėmė tam tikrų įsipareigojimų. Ir aš norėčiau taip pat paminėti, kad ir, Ki, ir Lenkija, ir Danija, ir Kipras, tai yra šalis, kurios pirmininkavo Europos Sąjungai, uh, Ir ta šalis, kuris dabar pirmininkauja, Airija, puikiai dirba ir aš norėčiau joms visiems padėkoti. Be to, norėčiau jums leidus padėkoti Otmanui Karasui, mūsų pranešėjui, su kuriuo mes visuomet galėjome gerai bendradarbiauti, jis visuomet buvo prieinamas. Ir Sharon Bowles, ponas Lambert, ponia Ford, Jiems taip pat dėkoju, visi padėjo ponui Karasui. Aš dalyvavau keliose trilogo posėdžiuose, kurie vyko pastarosiomis savaitėmis ir aš galiu dabar pasakyti, kad šis kompromisas yra dinamiškas kompromisas ir jis yra įmanomas, tapo įmanomu vien dėl to, kad me, jūs sugebėjote susitarti, ieškodami bendrų sprendimų ir formuodami šio kompromiso atskiras dalis. Aš norėčiau pabrėžti, dabar atkreipti jūsų dėmesį į kelis svarbius šio dokumento aspektus. Į tai, ką Europos parlamentui pavyko patobulinti, lyginant su mūsų pirminiu pasiūlymu. Pirmiausia, labai svarbus klausimas, ypač krizės, krizės aplinkybėmis. Aš kalbėjau nesiniai su panu Tajanė, mes pradėjome tai kalbėti dar prieš dviejus metus. Tai yra pagalba mažoms vidutinėms įmonėms. E, tai, kad dabar bus e, padedama šeiminims labiau, tai yra taip, kaip tik Europos parlamento nuopelnas. Tačiau tarpininkavimas, sisteminės e, svarbos institucijos. Į visus šios, daly, šios dalykus atkreipdėmėsi būtent Europos parlamentas reikalavo, kad būt čia būtų nustatyti techniniai reikalavimai. Ir e, taip pat nemažai buvo padirbėta ir siekiant patobulinti e, teisės aktus, kurie reglamentuoja taip vadinamą šešėlinį bankininkystę. Na ir be abejo yra ir visas atskiras skyrius, kuris yra skirtas valdymui ir e, valdymui ir atlyginimų skaidrumui. Čia Arlen Makasai kažkada rengė pranešimą dėl Bazilio 3 do dokumento ir tuomet Europos parlamentas labai svariai prisidėjo prie uh, darbo uh, užmokesčio reguliavimo. Bankai e, neegzistuoja kažkokiame vakume. Bankai e, yra neatsiejama mūsų visuomenės dalis ir todėl piliečiai turėtų jais pasitikėti. Europa neturėtų būti uh, vienintelė e, e, vieta pasaulyje, kuri taiko tokius reikalavimus. Ir aš manau, kad e, šis kompromisas yra priimtinas ir mes visi stengiamės, visi dirbome ir komisijoje. Ir mes kalbėjome apie tai, kad nacionalinio lankstumo mechanizmai dar nėra pakankamai aiškiai suformuluoti. Pone Baus, mes su jumis nekartą bendravome ir žinome, kad lieka kad lieka dar keli techniniai dalykai dėl galimybės kompensuoti repo sandorius. Tai yra 416 straipsnis ir šiuo klausimu aš galiu patikinti ponę e, Baus ir uh, kitus komiteto narius, kad mes skaitiname, kad Baselio komitetas pateiks savo pasiūlymus iki 2013 metų uh, pabaigos. Aš manau, kad per nelik anksti uh, šiuo metu pagal 416 straipsnį yra draudžiama mokėti kompensacijas ir tą mes skaitiname keisti. Štai tiek mes turime labai svarbų tekstą, kuris uh, vadins labai svarbu vaidmenį formuojant bendrą vieningą tai, e, taisyklių savadą. 2014 metais turėtų įsigalioti naujos bankų priežiūros taisyklės. Mes sukūrėme naujas bankininkysės priežiūros institucijas ir uh, Mes taip pat e, sustiprinome Europos centrinio banko e, galiojimus, kurie pradės galioti 2014 e, metų pavasarį. Ir aš džiaugiuosi, kad šis, šis tekstas jau dabar yra svarstamas, jau maždaug metus ir be abejo. Mes norėtume turėti tokias taisyklės, kurios galėtų mums padėti apsisaugoti nuo, nuo rizikos. Aš galvoju ne vieną apie Kipro situaciją. Aš galvoju apskritai apie visas priemonės, kurių mes ėmėmės per pastarusius penkerius šešerius metus ir kai rengėme šią, šį taisyklių savadą. savadą. Komisija siekdama padėti mums formuoti bankų sąjungą teikia pasiūlymus ir mes Rengėme šiuo metu taip pat papildomų pasiūlymų, kurie, kaip aš minėjau, sustiprins Europos centrinio banko įgaliojimus ir ketiname juos pateikti jums birželio mėnesį. Taigi mes dar dirbsime kartu. Dėkoju dar kartą Jums už bendradarbiavimą rengiant šį labai svarbų tekstą, kurį aš tikiuosi Jūs galėsite patvirtinti šiandien. Dėkoju komisarui Barnie. Dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Pirmoji kalbės ponia Vortman Kol. Dėkoju ponia pirmininkė šis teisės aktas, kuris reikalauja griežte, griežtesnių, nuo, kuris e, yra susijęs su griežtesnėmis nuosavo kapitalo taisyklėmis yra labai svarbus ir todėl aš norėčiau padėkoti pranešėjui Otmar Karas už jo nudirbtą darbą tiek čia parlamente, tiek derantis su taryba ir komisija siekiant e, pas, susitarimo. Uh, Pone pirmininkė, čia mes kalbame apie svarbius EPP frakcijos prioritetus. Didesnis e, bankų e, rizikos e, kapitalas, kap, rizikos kapitalo rezervas, kad bankai būtų geriau pasiruošę įvairioms krizėms. Taip pat, kad jie neturėtų e, operuoti tik tai mokesčių mokėtojų lėšomis. Taip pat svarbus aspektas yra bankininkų premijų at, apribojimas. E, E, e, tai padės pakeisti e, bankininkų tam tikrą elgesį, kuris orientuotas tik į trumpalaikę perspektyvą. Taip pat yra labai svarbu, kad yra palengvintos sąlygos, kuriomis bankai teikia kreditus MVI šis teisės aktas susijęs su nuosavo kapitalo reikalavimais yra esminis naujosios bankų sąjungos gerinimo elementas. Ir aš esu pritariu tam, kad mes turime veikti kiek įmanoma greičiau. Jau pasiektas susitarimas tarp parlamento tarybos ir komisijos. E, dabar e, dėl bankų priežiūros dabar jį turėtų paremti tik Europos centrinis bankas mes, e, tačiau kaip mes turėtume interpretuoti finansų ministrų diskusijas praėjusią savaitę e, Airijoje. Ar mes turime šiek tiek atsisakyti savo ambicijų, ar galime tikėtis, kad kiek įmanoma greičiau bus įgyvendinta šitas susitarimas. Tai taip pat yra susiję su krizikos valdymo mechanizmu. Pone Barnie, aš norėčiau paprašyti jūsų dar iki vasaros atostogų pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl bankų sektoriaus, kad mes po iškart po vasaros atostogų galėtume balsuoti dėl jo. Dėkoju kolegiai Vortman Kol, e, toliau kolega Bulman, 3,5 minutės. Gerbiami kolegos, iš tiesų aš taip pat manau, ir pasakysiu socialistų ir demokratų frakcijos vardu, kad mums pavyko labai daug pasiekti šitose konsultacijose ir dabar mes matome to darbo puikų rezultatą. Tai tikriausiai yra ambicingiausias mūsų projektas - bankų reforma po krizės. Atsižvelgiant į tai, norėčiau pasakyti tokią vieną šal, e, šaltinę pastabą. Nebuvo lengvas šitas darbas ir jo metu mes pamatėme, kad nepakankamai buvo pasimokyta iš krizės. Ir tą galima pastebėti iš, iš daugybės e, po, pokalbių su tais, kurie mano, kad e, reformos vykdomos neteisėtai, neteisingai. Matome, kad bankų sektorius nepasimokė nieko iš krizės. E, ir po ilgų diskusijų dažnai galima pasakyti, kad ir finansų ministerijos ne, ne visuomet pa, ne, ne, ne, netinkamai pasimokė iš krizės, ne, nes būtent jos neveikia e, pakankamai greitai. Mes e, finansų ministrai dažnai sako, taip, mes norime e, pradėti viską nuo pradžių, norime inicijuoti naują sistemą, bet jie nieko nedaro. Todėl norėčiau taip pat padėkoti e, kolegai Otmar Karas e, už tai, kaip jisai vedė dėrybas. Taip pat norėčiau padėkoti ir visai parlamento dėrybininko komandai, kurią sudarė ne tik parlamento nariai, bet ir parlamento darbuotojai, kvalifikuoti parlamento darbuotojai. Pone Barnie, Deja, tai yra svarbus signalas. E, ir tai reiškia, kad Europos parlamento jūs nepak, neparklubdysite. Europos parlamentas visuomet ieškos teisingų atsakymų, e, tiek kalbant apie baninkistės sektorių, tiek kalbant, pavyzdžiui, apie rizikos fondus. Ta tema dar nagrinėsime, apie reitingo agentūras. E, piliečiai gali mumis pasitikėti, gali pasitikėti tuo, kad šis Europos parlamentas tinkamai gins jų interesus ir e, ta, tas interesų gynimas virs atitinkamais teisės aktais. Ir tą patį galima pasakyti ir apie šį teisės aktą. Iš tiesų, mes kelsime griežtesnius reikalavimus, kad sistema būtų saugesnė, tačiau mes pasirinkome tokį kelią, kad, e, kad tie e, tos įstaigos, kurios yra atsakingos už e, krizę, už tam tikras klaidas, kad jos už tai ir mokėtų, o nebūtų taip, kad viskas būtų kraunama ant privačių klientų pečių. Mano nuomonė, mes galėjome da, įvesti dar griežtesnę diferenciaciją pa, pagal rizikos profilį, pavyzdžiui, bet e, čia yra puikia pradžia ir e, čia šiame teisės akte, pavyzdžiui, geras principas yra tas sverto koficento principas. Ir manau, kad mes ties šiuo darbu nesustosime. Mes turime kalbėti apie kreditus vietose, vietos įmonėms. Tai yra labai svarbus dalykas, kalbant apie realų ūkį ir apie tai mes nuolat kalbėsime dėrybose. Taip pat E, iš mūsų reikalaujama kažkokių atsakymų, mums prikaišoma, kad dažnai mūsų atsakymai yra kitokie negu kitų institucijų, bet mes iš tiesų nenorime skaldyti vidaus rinkos, e, skatindami bankų premijų augimą. Ir dabar yra užkirstas kelias tom bankininkų premijų augimui, yra nu, nustatytos skaidrumo taisyklės bankininkams, kuomet bankai turi pateikti informaciją apie savo pelną ir taip toliau. Dėkoju, toliau kolegė Baus, dvi minutės. Iš tiesų, tai buvo ilgos techninės dėrybos, tačiau galutinis paketas yra geras. Aš tikrai norėčiau, kad būtų mažiau reglamentavimo, kad jisai nebūtų toks sudėtingas ir kad būtų at, at, atgrasoma nuo išvestinių finansinių produktų, tačiau tą padarysime ateityje. Aišku, reikia įvertinti ir tą svarbų atliktą darbą, E, e, turint omenyje ir atlyginimų, premijų santyki, siekiant tinkamo elgesio, netgi jeigu tas galutinis atlyginimas nepasikeičia. Finansų sektoriuje Europa užima lyderių vaidmenį ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Mes pripažįstame, kad mažesnė rizika, trumpalaikė rizika, paskolos, kurios yra susijusios su e, priekyba paslaugomis ir panašiai. Taip pat mes pažangiai vertinome situaciją, kalbėjome ne tik apie rizikos fondus, bet ir kitas institucijas, kol nėra bent jau atliktas atitinkamas kalibravimo darbas. Taigi, kol kas situacija nėra visiškai tenkinanti, tačiau priešingai nei Junktinės Amerikos valstijose Pas mus situacija su rizikos fondai šiek tiek yra kitokia. Dabar svarbiausia išsiaiškinti, kaip turi būti atskleidžiama informacija apie sandorius ir kitas finansinės operacijas. Tas, kas elgsis neteisingai, bus e, tikrinamas ir pateks į juodą į sąrašą. Ir institucijos turės patikrinti bankininko praeitį, kas mokės mokesčius ir kur taip pat bus atskleista valstybinėse ataskaitose. Ir taip pat nepamirškime, kad tai svarbus žingsnis į priekį visose sektoriuose ir tas pirmasis žingsnis buvo padarytas bankų sektoriuje. Taip pat siekiama pusiausviros tarp kapitalo e, rezervo ir kitų rinkos apsaugos priemonių per tam atitinkamus planus. Tam, tikri, tam tikros išlygos yra numatytos, tačiau kalbant apie nuostatas tarp apie likvidumą, turtą ir sverto e, koficijantą, kalbėtoja nutraukiama. Minutin. Ponas Lamberts. Euh, Nežinau, ar galime dabar Europoje sakyti, kad niekas nėra daroma, kad būtų reguliuojami bankai. Aš manau, kad dabar, e, žinoma, tas žingsnis, kurį žengėme, tas dokumentas yra labai svarbus. Bandoma išspręsti problemos esmę, kalbant e, apie sisteminių rizikų išvengimą, kad stambus bankai nebankrutuotų ir panašiai. Būtent tą, ką darome šiandieną, yra labai svarbus e, momentas turime, kad ir finansus, turime pasirūpinti, kad ir finansų sektoriai būtų, būtų laikomasi tam tikrų nuostatų reikalavimų. Kalbant apie sisteminę riziką ir panašiai, pirmą kartą likvidumo taisyklės yra numatytos. Na ir tai yra dalykai, kurie yra ypatingi, kalbant pavyzdžiui apie premijų užmokėjimą ir skaidrumą, bankų skaidrumo užtikrinimą. Kalbant apie atlyginimus, žinome, kad dažniausiai būtent dėl atlyginimų ir bankai imasi perdėm didelės rizikos. Dėl to ir numatome tam santyki tarp premijos ir fiksuoto atlyginimo. Tokiu būdu mes manome, kad bus galima bendrai apriboti tą e, atlyginimo dydį, numatyti viršutinės ribas. Labai svarbu, kad būtų laikomas atitinkamų taisyklių finansų rinkoje. E, kad būtų užtikrinama konkurencija, kad būtų užtikrinamas veikėjų skaidrumas bankų sektoriuje. Na ir aš kaip tikras liberalas norėčiau, kad iš tiesų, kad būtų užtikrinamas visiškas skaidrumas ir konkurencingumas. Taigi, kaip mums pavyko pasiekti tokių puikių rezultatų dėl šių dviejų esminių elementų? Mums pavyko atsispirti bankų e, spaudimui ministrų taryboje ir parlamentas visuomet vienbalsiškai reiškė savo valią ir norą ir galiausiai visuomenėje vyravo atitinkama nuomonė, kuri įrodė, kad reikia kažkaip apriboti tas, tuos atlyginimus, tas premijas. Na ir kalbant apie likvidumą, taisyklės galbūt nėra pakankamos, tačiau ateityje turtų, turto, bankų turto pagrindų bus skaičiuojamos tos likvidumo taisyklės, likvidumo reikalavimai ir kol kas dėja mes nepasiekėme maksimalaus rezultato šioje srityje. Norėčiau kreiptis į tam tikrus finansų ministrus, kurie reagavo daugiausia ir pirmiausia norėčiau Pierre Moskovičiui pasakyti, kad uh, Prancūzija su BNP Pariba ir kitais bankais. Elgėsi atitinkamai taip pat, kalbant ir apie Vokietiją, Deutsche Bank ir kitas Vokietijos bankinės institucijas. Ir taip pat norėčiau ypatingai padėkoti trims veikėjams. Pirmiausia, Britanijos vyriausybei, galbūt ir keista kai buvo pasipriešinta ypatingai tam, tam premijų apkarpimui, kad būtent Britanijos vyriausybė e, bandė pasiekti rezultatų, kurie būtų naudingi ir ūkiui, ir visuomeniai. Būtent Britanijos vyriausybė tą darė ir mes e, kartu su Britanijos vyriausybė siekiame ambicingo reglamentavimo. Taip pat aš norėčiau padėkoti komisarui Mišeliui Barnie komis, tai komisijos tekstas yra žingsnis siekiant tvaraus bankų sektoriaus. Aišku, tai nėra pirmas ir paskutinis komisijos siūlomas tekstas ir aš tikiuosi, kad ateityje tų te, teisėkros pasiūlymų bus ir daugiau, kuriant bendrąją rinką. Ir dar norėčiau padėkoti Otmarui Karasui, kuris, mano manimu, įvedė logiką į, į šį pasiūlymą, kur atsiskleidžia puikiai parlamento požiūris. Otmarai. Aš esu e, valstybės atstovas, bet taip pat ir bičiulis. Ir pamačiau tą patį ir e, kolegoje. Bankų sektorius tampa vis globalesnis ir todėl jį reikia reglamentuoti pasaulio metu ir aš pritariu tam, kad būtų taikomi globalų standartai ir kūrėmos vienodos sąlygos visiems. Pastaruoju metu mes stengiamės patobulinti ES teisės aktus, atsižvelgdami į tą globalę pasaulinę praktiką. Tad dėrybos užsitęsė ir. Uh, Galiausiai mūsų teisės aktai ne visuomet atitinka bazilio reikalavimus. Aš norėčiau, kad bankai ne tik būtų sustiprinti, bet kad būtų geriau savo apsaugoti ir mokesčių mokėtojų pinigai. Ir mes manome, kad reikia pirmiausia spręsti sisteminių skolininkų problemas ir tik po to jau, jau galvoti apie tai, kas, kas yra išmokama akcininkams. Ir aš manau, kad prieš sumokant e, mokesčius e, reikėtų e, pirmiausia įvertinti pirmojo lygio kapitalą ir, ir kitus dalykus. Tačiau šiam pakeitimui ne, nebuvo pritarta. Bankų draudimo sistema tikrai netitinka pasaulinių standartų taikoma šioje srityje. Bankų balansus iš tikrųjų reikia stebėti taip, kad būtų užtikrinta, jog jie prisideda prie bendro ūkio. Uh, bendros ūkinės situacijos. Daug kas kalbėjo apie tai, kad mes turėtume rūpintis e, e, MVI, kad, e, kad turėtume nu, taip pat atsižvelgti į tai, kad kai kurios įmonės turi ypatingą statusą ir kad turėtume nepamiršti ir paskolų turėtojų interesų. Aš taip pat, nu, tai yra pagirtina, bet aš norėjau taip pat priminti, jog kartais mums reikia griežtesnių standartų. Ir Taip pat aš manau, kad neturėtume pamiršti pasiūlymo skirti mažmeninės ir investicinės bankininkystės. Mes žinome, kad reglamentavimas gali sumažinti bankų norą prisimti riziką ir todėl aš pritariu visiems pasiūlymams, kurie nu, skirti yra tam, kad reglamentavimas būtų jautresnės ir labiau pritaikytas prie konkrečių institucijų poreikių. Šis teisės e, aktas iš tikrųjų padeda mums atitikti pasaulinius, pasaulinius reikalavimus. Mano frakcija nebalsuos prieš šį dokumentą. Kalbėtojai yra nutraukta. Panas Blium. A, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes šiandien iš tikrųjų kalbam liktai apie tri, e, kažkokį triumfą, Bet visiškai pamirštama, kokia yra reali padėtis. Juk problema yra ta, kad mūsų bankų sistema tikrai yra netinkama. Nes dabar bankai gali skolinti pinigus, kurių jie neturi. Ir jeigu mes sugrįžtume, sakykime, į 19 amžiaus vidurį JAV, tuomet buvo nuspręsta, kad to, tokia veikla yra nusikalstama. Mums mes rengiame dabar teisės aktus, bet panašu, kad jie nėra visiškai mums tinkami. Tai reiškia, kad ateityje mes vėl susidursime su katastrofa ir taip įvyks dėl to, kad mes nesprendžiame pagrindinės problemos mes turime turėti mažmeninę bankininkystę ir investicinę bankininkystę. Ir tie dalykai turi būti aiškiai atskirti. Jūs sakote, kad norite parengti mūsų bankų sistemą, kad ji geriau sispirtų e, sukretimams. Na, problem, sukretimas jūsų e, interpretacija ir jūsų suvokimu yra indėlininkų noras atgauti savo pinigus. Čia daug buvo šiandien kalbėta apie bankininkų premijų apribojimą. A, puiku, apie tai galima ilgai kalbėti. Bet aš manau, kad mums reikia atvirai kalbėti apie tai, kad bankininkus, kurie e, išvaisto milijardinės sumas, reikia tiesiog traukti baudžiamon atsakomybės. Pažiūrėkite, milijardai yra prarasti ir ne vienas bankininkas neatsidūrė kalėjime. Tai yra tikra gėda. Mes turime naudotis realiais veikiančiais įstatymais, o ne kažkokių abstrakčių reglamentavimų. Aš norėčiau, kad centrinių bankų atstovai atsidurtų e, kalėjimuose pinigų spausdinimas yra sukčiavimas dabartinėmis aplinkybėmis. Ir todėl turime uh, įkalinti kai kurių centrinių bankų atstovus. Pažiūrėkite, centriniai bankai yra susi, uh, susidėję su biurokratais ir nu, dėl to kenčiame mes visi. Įkalėjimus juos visus. Dėkoju, kolega Blum. Toliau dviem su pusė minutėms žodis teikiamas kolegai Kliūtė. Matau, kad yra keliama melina kortelė kadangi mes labai vėluojame, nepriimsime dabar mėlynųjų kortelių, ypač iš tų kolegų, kurie ką tik kalbėjo. Prašau, ponia Kliūtė, dėkoju. Kai kurie kolegos kalbėjo apie revoliuciją susijusią su Bazelio e, reglamentu. Aš nepritarsiu tokioms, tokiai nuomonė, bet manau, kad šis teisės aktas yra uh, puikus žingsnis į priekį siekiant stabilizuoti e, bankų ir finansų sektorių ES. Manau, kad e, tikrai verta pasveikinti pono Otmarą Karasą, jisai puikiai padirbėjo. Ir e, remdamasis komisaro Barnie pasiūlymų. Taigi tą mes taip pat turėtume pripažinti. Taip pat mes labai vertiname, kad pavyko užtikrinti diversifikuotą bankų sektorių Europos Sąjungoje. Mes manome, kad e, būtų labai svarbu apsaugoti vietos taupomasias kasas ir kad netaptų tos privačios, e, tos mažos, smulkios taup, taupomosios kasos stambiųjų bankų aukomis. E, nes būtent krizės metu e, tos taup, vietos taupomosios kasos buvo patikimas smulkių įmonių partnerius. Todėl manau, kad reikėjo daugiau kažką padaryti, kad būtų užtikrintas šių smulkių kredito įstaigų jų veikla. Taip pat norėčiau pritarti tam e, prem, bankininkų premijų e, ribojimo tai nuostatai, tačiau nesuprantu, kodėl e, yra bandoma dar taikyti principus ir netaikyti vienas prie, taikyti išimtis ir netaikyti vienas prie vieno taisyklės. Manau, kad tokia taisyklė labiau patiktų mūsų rinkėjams. Ir buvo siūloma 18 procentų riba, e, tai yra labai didelis, didelis koficijantas, e, jis nebūtų tikęs taupomosioms kasoms, to, bet dabar e, tos vertės buvo pakeistos ir mes galime pritarti. E, taip pat mes turime pastabų dėl sverto koficijento, mes pageidautume, kad jis pradėtų veikti anksčiau ir kad e, jis būtų reglamentuojamas per deleguotusius teisės aktus, o ne per bendro sprendimo procedūrą. Mums atrodo, kad tai būtų esminis punktas ir padėtų smulkiems bankams. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju, sako pirmininkas. E, toliau e, kolega Silstra, viena minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Centriniai bankai E, turėtų žymiai, vykdyti žymiai veiksmingesnę bankų priežiūrą. Tai yra visų mūsų bendras interesas ir tokiu būdu galima už, būtų užkirsti kelią infliacijai. Taip pat visa visuomenė būtų suinteresuota, kad išliktų tie bankai, kurie e, veikia geriausiai. Pagal naują direktyvą e, čia Mm, fiskalinė politika e, yra siejama su ekonominėmis e, temomis. Iš tiesų mes turime kalbėti tik apie finansų sektorių. Naujame, e, naujoje direktyvoje bankai netenka atsakomybės už savo valdyseną. Jeigu bankai netinkamai valdomi, tai tuomet jie turėtų bankrutuoti ir jų valdybos pirmininkai turėtų būti atleisti. Juk kodėl bankam taikomos kitokios taisyklės? galimybės negu kitoms įmonėms. Taip pat čia dabar bandoma e, užgneušti nacionalinius teisės aktus ir primesti e, europinę e, teisę iš viršaus kapitalo e, rezervo reikalavimas yra geras dalykas, bet geras bankas ir taip turi tą kapitalo rezervą. Ir todėl yra e, iliuzija galvoti, kad, e, kad šitas europinis sustarimas išgelbės tuos prastai valdomus bankus. Mes turime užtikrinti geresnę bankų valdyseną, tik tokiu būdu bus užkirstas kelias krizėms. E, nėra e, jokios prasmės dabar iš E, purvo traukti vežimą. Dėkoju, e, gerbiami kolegos, aš labai atsiprašau, bet nepriimsime dabar mėlynųjų kortelių klausimų, nes mes labai vėluojame. Dabar e, jau baigia kalbėti kalbėtojų frakcijų vardu ir žodis teikiamas kalbėtojams savo vardu, ponas Balts. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjui Otmar Karas už jo puikų darbą, e, kurį jis, aišku, nuveikė kartu su šešėliniais pranešėjais. E, šiuo pranešimu e, parlamentas reikalauja griežtesnių nuosavo kapitalo taisyklių bankams. Yra labai svarbu stiprinti bankų sektorių ir tai tarnauja taip pat ir piliečių interesams. Šiek tiek apgailę stauju, kad šitas, šitas esminis pranešimas, šitas esminis teisės aktas e, dėje e, šiek tiek netinkamai pristatomas, nuolat akcentuojamas e, bankininkų premijų apribojimas. Aišku, tai yra svarbus aspektas, bet šiame teisės akte yra ir kitų svarbių nuostatų. E, labai E, sveikinu tai, kad čia yra atsižvelgta į nacionalinės e, finansų rinkas ir ne vienas verslo modelis nėra sumenkinamas. Esminis dalykas yra. E, pagrindinis kapitalas. Ir e, būtent dėl to e, e, šis teisės aktas prisidės prie to, kad bankai galėtų koncentruotis į savo pagrindinę veiklą, tai yra į realiosios ekonomikos finansavimą ir į MVI kredit kreditavimą. Labai gerai, kad riba kreditavimo e, sumažinta iki 50 procentų. E, tokiu būdu MVI galės lengviau gauti kreditus ir manau, kad ponia Otmarkaras jūsų pranešimas yra puikia parlamento sėkmė. Dėkoju kolega Balts, toliau kolegė McCarthy. Uh, Ačiū, aš irgi norėčiau pasveikinti poną Karasą ir dėrybininkų komandą. 2010 metais aš dirbau su ponu Karasu kai rengėme taisyklės, kur bandėme apkarpyti premijas ir kai buvome grinų pinigų, bandėme premijas apma, apmažinti, ten siūlėme tam tikrų elementų. Bankai negali sav, užsimti savireguliaciją tam, dėl tam tikrų priežasčių. Na ir turime dabar numatyti santyki tarp atlyginimų ir premijų. Tikimės, kad tokiu būdu bankistės modelis nebus netvarus. Tačiau 5,2 milijardo nuostoliai, 390 milijonų nuobaudų numatyta 2012 metais bankininkistės sektoriui. Apmaudu, kad Junktinės karalystės vyriausybė, Borisas Johnsonas ir kiti nesugebėjo užkisti kelią tokiai kultūrai ir vis tiek išsaugojo tos labai smarkiai apmokomus spekuliantus. 2010 metais apklausti žmonės pasisakė už tai, kad finans, finansai būtų labiau reglamentuojami ir kad būtų apkar, apkarpomos premijos. Barklis banko spekuliantas uždirba daugiau nei 200 milijonų premijų. Ir mano, pavyzdžiui, rinkinėje apygardoje žmonėms dabar gal patys aktualiausi yra maisto bankai, taigi tikrai atėjo laikas kažką keisti. Ačiū. Dėkoju kolegė McCarthy, toliau kolegė Gular. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti iš viso širdies komisijai, kurie ėmėsi iniciatyvos pasiūlė šį tekstą, taip pat ir tarybai ir taip pat parlamento dėrybininkų komandai ir Otmarui Karasui. Jis ir visa dėrybininkų komanda parodė, kad parlamentas, kai dirba kartu ir iš vien, pasiekia puikių rezultatų. Apgailestauju, kad nedalyvavau dėrybininkų komandoje, taigi aš visiškai neturiu jokių interesų. Ir sukūrėme iš tiesų labai svarbią pridėtinę vertę, ypatingai bandant užtikrinti smulkioms didinėms įmonėms prieiga prie finansų, nes aš manau, kad Europoje pagrindinė problema yra ta, kad trūksta investicijų, trūksta augimo daugelį valstybių narių. Kita vertus, skaidrumo prievolės irgi yra labai reikšmingos. Mano manimu, tai yra tas rytis, kuri gali pakeisti daug dalykų kalbant ne tik apie finansų sektorių, bet ir visas valstybės, kurios kuriuose ypatingai daug buvo tų pažeidimų. Na ir aš manau, kad dabar jūsų rankose komisija ir yra e, tie neišspręsti dalykai ir reikia numatyti atsakomybę už tai, kad e, bankų sąjunga galiausiai būtų sukurta ES. Taigi aš dėkoju visiems e, administratoriams, kurie irgi dirbo e, rengiant e, šios pasiūlymus. Dėkoju kolega Guliar, toliau kolega Strečiak, žodis teikiamas vienai minutijų. E, Labas rytas, gerbimieji ponai ir ponios. Šį rytą mes svarstome svarbų klausimą ir galime pasakyti, kad mūsų diskusija susideda iš dviejų dalių. Pirmoji tai yra labai dideli lūkesčiai, o antroji svarbi, svarbi dalis yra uh, mūsų nuogastavimai, na, lūkesčiai. Be abejo, visi tikime, jog jei, nebūt, jei būtume turėję tinkamą reguliavimą anksčiau, nebūtų įvykusi, e, e, jog, nebūtume turėję jokios krizės. Be abejo, tai galima kalbėti, bet aš nežinau, ar aš pritariu tokiai nuomoniai. Antra vertus, ministrė Kreiton labai aiškiai pasakė, kad labai svarbu yra nepamiršti, jog reglamentuodami ne, negalime sudaryti situacijoje, kurioje mūsų ūkis nebeturėtų tinkamo finansavimo. Bet to ji norėtų, kad ES tinkamas reglamentavimas neprieštarautų nacionaliniams teisės aktams. Dėkuoju, Morga, ponas Morganti. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, Niekas nebejojo, kad bankai yra didelė dalimi kalti dėl dabartinės krizės. Ir mes turėtume padaryti viską, kad apsisaugotume nuo panašių situacijų ateityje. Europo reikia tvirtų, rimtų, gerų bankų. To reikia mūsų ūkiui ir mūsų piliečiams. Yra visiškai nepriimtina tai, kad mokesčių mokėtojai privalo gelbėti finansinės įstaigas, kurios beje elgėsi visiškai netinkamai. Aš jau seniai remiu pasiūlymą atskirti mažmeninę ir investicinę bankininkystę. Galima prisiminti 1933 metais e, JAV patvirtintą įstatymą, kuris beje galiojo iki 2090 metų. Tad tuomet jis buvo panaikintas ir, ir prasidėjo visos problemos. Aš manau, kad e, reglamentavimas yra reikalingas ir šis pasiūlymas taip pat yra geras, kadangi ketinama yra apriboti bankininkų e, premijas. Yra tikrai visiškai netinkama moralinių požiūrį tai, kad e, bankininkai, kurie e, išvaisto mili, didžiulės sumas, po to gauna e, milijoninės premijas. Pavyzdžiui, visai neseniai vieno Italijos banko vadovas pasitraukė ir gavo 5 milijonus kaip tokia, tokį gražų atsisveikinimą. Ir po to paaiškėjo, kad jisai labai svariai prisidėjo prie bankų, banko problemų. Uh, Mums reikia būtent tokių priemonių, kurios yra išdėstytos šiame dokumente. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Ponas Angurakis. ES e, taisyklė dėl didesnio nuosavo bankų kapitalo yra gera, tačiau ji nenu, nenukels naštos nuo mokesčių mokėtojų. E, pečių. Iš tiesų reikia nepamiršti, kas buvo tikroji kapitalizmo krizės priežastis. Tai buvo neatsakingas kai kurių bankų veikimas ir e, bank, e, bankų kapitalo kaupimas, taip pat e, monopo, monopolių kūrimas ir tai visiškai neatsižvelgia į žmonių gyvenimo sąlygas, viskas buvo daroma, kad būtų e, didinamas kapitalistų fe, e, pelnas. Ir toliau yra didžiulis nedarbo lygis Europos Sąjungoje ir E, aišku, natūralu, kad ES vyksta atitinkamos konfrontacijos, jos vyksta per imperialistinę konkurenciją ES ir už jos ribų. Tik e, tie didieji bankai gali e, paklusti tam reikalavimui didinti nuo savo kapitalo e, kiekį, mažieji bankai dėl to išnyks. Dėkoju kolega Angurakis, toliau kolega Martin e, norėčiau išreikšti tau pagarbą, Otmarai, tikrai pagarbą. Tu vėl buvai kaip ta kruopšti voverytė, kuri puikiai dirbo ir labai daug riešutėlių e, atsinešė į savo e, drevę. Iš tiesų, aš turėčiau dabar e, kritiškai kažką įvertinti, tai galiu pasakyti, kad poros riešutėlių tarsi ir trūksta. Aš norė, norėčiau, kad be bankininkų premijų apribojimo būtų e, taip pat ribojama ir e, rizikos fondų menedžerių, e, valdytojų veikla. E, taip pat būtų labai svarbu, kad sverto koficijantas būtų privalomas principas. E, aišku, e, jau šiuo teisės aktu yra pasiekta daug gerų aspektų, ypač e, siekiant įvertinti e, riziką, kurią prisėma bankai. Bet tu žinai, Otmarai, kad tavęs laukia dar e, keletas kietų riešutų, Alen McCarthy tau padės. Ir čia reikia atrasti pusiausvirą tarp komercinių bankų ir investicinių bankų. Ir nors dabar e, mes e, ribojame bankų riziką, tačiau kita vertus e, reikia taip pat atsižvelgti į nacionalinės valstybės, kad nebūtų taip, kad nacionalinius bankus turėtų gelbėti nacionaliniai mokesčių mokėtojai. Dėkoju kolegai Martin. Toliau pusantros minutės pasisakys kolegas Stolojan. President. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti kolegą Otmarą Karasą ir visus šešėlinius pranešėjus, atlikus puikų darbą, parengus du pranešimus dėl kapitalo ir rizikos mažinimo priežiūros reikalavimų kredito institucijoms ir investiciniams bankams. Iš dabartinės krizės mes šio bei to pasimokome, bet kokia kreditinės institucijos veikla nebuvo pakankamai įvertinta. Dėl to aš balsuosiu už šiuos du pranešimus, nes ten numatomu, numatomi aiškus reikalavimai ir apribojamas sverto koficijantas, taip pat apribojamos premijos ir taip pat numatomos reikiamos paskatos kredito institucijoms ir investicinėms firmoms grįžti prie realios ekonomikos. Dėkoju. Dėkoju kolega Stolojan. Toliau pusantros minutės žodis teikiamas kolegai Sančias Presėdo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Otmarą Karasą ir parlamento dėrybininkus sugebėjus išspręsti tas problemas, kurios sugriovė banki, bankų sistemą ir sukūrė beprecedentinę krizę. Būtina didinti kreditus ir kad institucijos, kurios neturi pakankamai kapitalo, gautų atitinkamą apsaugą ir nesimtų rizikingų operacijų, sustiprintų valdyseną ir sukurtų kapitalo reikalavimų sistemą. Dabartinė iniciatyva yra kompromisų, kuri, kurie buvo pasiekti didžiojo dvidešimtuko 20 rėmose rezultatas, siekiant didinti augimą ir patenkinti piliečių lūkesčius ir poreikius. Taip pat ir pakoreguoti trečiosios bazelio sistemos taisyklės. Galiausiai ES turime bendras taisyklės ir direktyvą, kuriomis, kuria, kuria bandoma sustiprinti valdyseną ir bankų priežiūrą. Čia yra trys labai pozityvūs aspektai, kadangi visos, visi 8 tūkstančiai bankinių institucijų patenka į tą reglamentavimo sritį ir taip pat yra suderinamumas tarptautinių lygmenių. Ir taip pat e, reikalinga keisti e, požiūrį, numatant koficijantus, užtikrinant didesnį skaidrumą, atskaitomybę valstybių lygmenių, taip pat e, kovojant su sisteminė rizika ir e, pasirūpinant, kad smulkios vidinės įmonės gautų prieigą prie finansų. Taigi mes pritarėme tokiems pakeitimams. Vieną minutę ponui Šmitui. Pirmininkė, bankams nereikia didesnė, didesnių rezervų, tiesiog jų kapitalas turi būti aukštesnės kokybės. Krizė parodė, kad bankininkai imasi per daug rizikos. Deja, dėl to reikalingos taisyklės, pagal kurias būtų galima priboti premijas. Aš maniau, kad bankai gali tą patys, patys tą padaryti. Tačiau panašu, kad dauguma bankų vadovų tiesiog visiškai negirdi mūsų, mūsų viešų diskusijų. Nesu vienas iš tų, kurie nuolatos pliekia bankininkystės sektorių. E, tačiau, pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas pritarė mano pasiūlymui pakeisti procedūrą, pagal kurią yra skiriami valdytojai ir e, valdyboje turėtumėme pasirūpinti, kad būtų bent jau viena moteris, turi būti numatoma šiokia tokia kvota. Toks yra mano pasiūlymas, ponė pirmininkė, ir ta direktyva, kuri yra svarstoma e, ekonomikos reikalų komitete, kur kalbama apie moteris valdybose. Tam pritarė ne tik Vokietija, bet ir Vokietijos kanclerė. Dėkoju ponui Šmitui, vieną minutę ponui Kamalu. Pirmininkė kolegos, labai džiaugiuosi, kad kapitalo reikalavimų direktyva galiausiai buvo parengta ir reik, dabar bankai turi sustiprinti savo kapitalą. Tai yra sveikintinas dalykas. Tačiau įdėliame pasaulyje rinkos pačios turėjo tą padaryti. Taigi mums reikia daugiau. Mums reikia visą sistemą pertvarkyti, pasirūpinti, kad bankai, kurie bankrutuoja, tiesiog bankrutuotų ir prie to nereiktų pridėti mokesčių mokėtojų pinigų. Uh, Taip pat e, atskaitomybės standartai turėtų būti griežtesni, kalbant apie bankų valdytojus, kad jie prisimtų atsakomybę už bankrotą tiesiogiai arba netiesiogiai. Na ir galiausiai turime pasirūpinti, kad apskaitos standartai būtų sutvarkyti, kad bankai galėtų e, padengti savo nuostolius ir iš anksto numatyti e, problemas. Tam turi atidėti jie lėšas pirmoji, antroji bazelio sistema nebuvo pakankama, bijau, kad ir trečioji bazelio sistema nebus pakankama, mes turime pasirūpinti, kad rinkos veiktų, reikia skubios reformos ir turime pertvarkyti sistemą. Kol kas to, ką padarėme, nepa, nepa, nepakanka, reikia imtis tolesnių veiksmų. Dėkuoju. Dėkuoju kolegai Kemal. Toliau pusantros minutės žodis teikiamas kolegai Langen. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Bazel 3 yra žingsnis link bankų sektoriaus stabilumo, ypač didinant nuosavo kapitalo reikalavimus. Tačiau to nepakanka, tai yra tik vienas žingsnis. Norėčiau padėkoti ponams Barnie ir Karas už tai, kad jie e, bendradarbiavo, puikiai padirbėjo, nes buvo 30 e, trialogo posėdžių, e, dėrybos vykso 10 mėnesių ir blokavo tas dėrybas ne, ne parlamentas ir ne komisija, o taryba. Taigi matome, kad dabar rezultatas projektas yra geras, kurio pavyko pasiekti. Mums pavyko pasiekti esminių aspektų. E, tai yra e, padidintas nuosavo kapitalo reikalavimas bankams, yra palengvintos MVI kreditavimo sąlygos, yra ribojamos bankininkų premijos, tačiau trūksta dar keleto aspektų. Reikia, svarb, e, reikia kad šis, šios taisyklės galiotų visame pasaulyje, kad pavyzdžiui visos Bazel 3 sutarties šalis kaip ir JAV laikytųsi šitų taisyklių taisyklių, nes e, jeigu mes e, ir toliau atskirsime valstybės ir bankus, tai tuomet tokios taisyklės ne, e, neveiks. Ir taip pat manau, kad reikia kiek įmanoma greičiau įvesti tą bankininkų premijų apribojimą, čia nėra ko e, e, dėlsti. Ir taip pat mes laukiame komisaro pasiūlymų dėl tolimesnių aspektų e, bankų sektoriaus, nes tik tai tuomet galėsime e, reglamentuoti bankų sektorių tinkamai. Dėkoju kolega Langen, toliau kolegė Bereš, pusantros minutės. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai ir gerbiamasis e, pranešėjau. Tvirtinami ES aktus, e, kuriais yra reglamentuojami bankų, reglamentuose bankų akcinis kapitalas, mes. Uh, ėmėmės papildomų veiksmų, mes pradėjome kalbėti apie Bazilį 3 ir kalbame ir apie kitas priemonės, apie tas, kurias komisija patikė 2011 m. birželio mėnesį. Kaip visuomet, kai kalbame apie finansų klausimus, Europos parlamentas puikiai suvaidino savo vaidmenį teisėje kurus procese. Mes e, gynėme pozicijas, kurios buvo labai aiškios dėl bankų akcinių kapitalo reikalavimų ir bankų veiklos modelių. Šis dokumentas yra būtinas tam, kad mes galėtume atkurti finansų sistemą ir su ją sustiprinti. Europos parlamentas sėkmingai gynė. Uh, reikalavimus apriboti e, bankų vadovų premijas ir jų darbo užmokestį tam, kad jisai nebūtų pernelik didelis. Ir aš norėčiau padėkoti Prancūzijos vyriausybei, e, kuri e, parėmė Europos parlamento poziciją šiuo klausimu ir pasipriešino Junktinės karalystės e, vyriausybei ir įdygė galiausiai daugiau skaidrumo. Pone komisijos nary, būtina yra užtikrinti, kad būtų tinkamai gyvendinamas šis teisės aktas. Ak mes turime reikalauti, tai kad būtų taikomas abipusi, abipusiškumo principas santykiuose su JAV. Jeigu jūs to nepadarysite, tai tuomet vargu ar galėsime tikėtis gerų rezultatų. Kalbėtų yra nutraukiama. Ponas Klins, e, kriziai įsisiauti atvejus buvo labai svarbu buvo e, pamatyti, kad mes turime e, būti geriau pasirengę ateities krizėms. Todėl turime įvesti krizikos valdymo atitinkamas priemonės ir atitinkamai reglamentuoti bankų sektoriaus veiklą. Dabar e, pasiektas kompromisas dėl nuosavo kapitalo taisyklių yra tikrai pažanga, žingsnis į priekis, prieki daugiau skaidrumo. Taip pat yra puikus dalykas palengvinimas MVI kreditavimo taip, taip pat yra teigiamas aspektas. Tačiau e, kyla klausimas, ar nebuvo galima, e, e, pri, nebuvo galima priimti bent jau principinio sprendimo, ką daryti su valstybės obligacijomis. Ar galima palikti e, taip pat kažkiek veiksmų laisvės nacionalinėms e, valstybėms, ar neiškraipysime tokiais reglamentais rinkos. Ir, e, E, ar neiškraipysime e, Europinių bankų konkurencingumo e, tarptautinėje rinkoje. Taip pat reikia pabrėžti, kad reikia kultūros pasikeitimo bankų veikloje. Dėkoju kolega Klins, toliau kolega Fejo pusantros minutės. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau pasakyti, kad šis teisės aktas tikrai yra puikus ir galėčiau tą pasakyti tiek kalbėdamas apie nacionalinius bankus, tiek apie e, europinį lygmenį. Šiuo metu, kai mes išgyvename krizę, bankai turėtų tarnauti e, ekonomikai ir e, piliečiams. Tai yra, e, jie turėtų suteikti kreditus, jie turėtų investuoti, investuoti taip, kad būtų skatinamas ūkio augimas ir įmonių plėtra. E, yra sakoma, kad euras yra krizės, kurią mes šiuo metu išgyvename epicentras. Europos parlamentas ir visos ES e institucijos bando duoti atsaką kriziai ir e, bando stiprinti bankus, padaryti juos patikimesniais, įvesti skaidrumo ir informacijos teikimo taisyklės. Iš tiesų stabilus bankai reikš, kad vystytis atitinkamai ir ūkis. Todėl būtų labai gerai tai Tai yra labai gerai, kad buvo palengvintos MVI finansavimo sąlygos. E, bankų sąjungą turėtume toliau tęsti. Mums reikia dar daugiau taisyklių, dar daugiau nuostatų, e, kurios reglamentuotų bankų atsiskaitimus ir e, indėlių garantijų. Norėčiau padėkoti ponui Karas už puikų darbą, kurį jis nuveikė. Dėkoju. Dėkoju kolega Fejo, toliau pusantros minutės kolega Elkadrau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbimi kolegos. Iš karto norėčiau padėkoti pranešėjų ir dėrybininkų komandai, nes jiems pavyko pasiekti labai gerų rezultatų. Šis teisėkuros paketas yra labai svarbi bendrų mūsų pastangų įspręsti dabartinę finansų krizę dalis. Dabar kelios pastabos bankė, bankininkų premijų apribojimas. Aš manau, kad mums reikia sažiningesnio modelio, kuris turėtų sustiprinti bankų ilgalaikį tvarumą. Ir be abejo, mums turėtume užtikrinti, jo kapitalo reikalavimas sisteminės svarbos bankams yra nustatyti teisingai. Tai, tai reiškia, kad turime nu, nustatyti teisingą kapitalo apsaugos rezervą. Nepamirškime ir to, kad mums reikia daugiau skaidrumo ir va, todėl turime aiškiai žinoti, kokie mokesčiai yra mokami, mokami, nes tai turėtų padėti mums spręsti mokesčių vengimo problemą, kuri nu, beje nuolatos didėja. Yra ir kitų klausimų, kuriuos norėčiau paminėti. Komisijos narys pasakė, kad jisai nori, jog Europos lygmenių būtų taikoma labai griežta priežiūra, tačiau šios priežiūros taisyklės turėtų būti tokios, kurias galima būtų realiai gyvendinti. Ir mes tikimės, kad jūs netrukus pateiksite savo pasiūlymą dėl bankų restruktūrizavimo ir probleminių situacijų sprendimo Taip pat lauksime pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų kovoti su šešėrinė bankininkystė. Ir kai kas jau už kolegų minėjo, kad mums reikia, kad bankininkai pakeistų savo požiūrį ir, ir mentalitetą tam, kad mes galėtume išvengti kryžių, kryžių ateityje. Dėkuoju ponui Alkadrai. Toliau pusantros minutės, ponė Taisin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėjai kolegos, krize dar nesibaigė ir pasitikėjimas nėra dar atkurtas. Ir todėl šis klausimas išlieka ir aktuolus ir jį privalomas spręsti skubos tvarka. Tai džiaugiuosi, kad mes žengėme į priekį, kad mes bandome imtis veiksmų. Ir pirmiausia, aš norėčiau šiandien padėkoti ponui Karasui už jo iniciatyvą ir dėkoju taip pat ir komisijos narių ir tarybai uždaromą pažangą. Pone pirmininkė, mes šiandien kalbame apie teisėkuros paketą, kurio tikslas yra, yra sustiprinti bankų e, įsipareigojimus e, dėl didesnių paskolų, dėl geresnės veiklos, tokios, kuri padėtų mažoms sudėtiems įmonėms e, gauti joms reikiamą finansavimą. Mums reikia didesnio finansinio stabilumo, mums reikia padėti indėlininkams ir mokesčių mokėtojams, mums reikia, kad bankai tarnautų mūsų ūkiui. Griežtas taisyklės yra vienas dalykas, tačiau mums reikia, kad šio, šių taisyklių gyvenimas būtų tinkamai prižiūrimas. Ir mes Europoje padarėme tą, ką galėjome šiuo klausimu. Ir uh, Aš tikiuosi, kad per kelias e, ateinančias savaitės mes sugebėsime įspręsti e, visus likusius neįspręstus klausimus su taryba ir Europos centriniu banku. Jau buvo kalbėta apie tai, kaip, pažiūrėjau, reikėtų e, elgtis su Dublinu, su Dublino do dokumentu. Šie dokum, šis dokumentas vis dar yra svarstomas ir aš tikiuosi, kad mes galėsime baigti diskusijas iki mūsų kadencijos pabaigos. Palonį. Koju pusantros minties ponui Paloniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti visiems, kurie sveikino poną Karas ar visus šešėlinius pranešėjus, parengus puikų darbą Europos, puikų dokumentą Europos parlamente. Iššūkiai, kuriuos sukėlė finansų krizė 2008 metais, reiškia, kad reikia radikaliai reformuoti bankininkystės sektorių ES. Direktyva dėl kapitalo reikalavimų yra labai svarbus ramstis šioje reformoje. Naujieji reglamentai pertvarkys bankininkystės sektorių, bankai taps solidesni ir geriau galės kovoti su rizika ir absorbuoti nuostolius. Europos parlamentui pavyko išsaugoti pakeitimą dėl smulkių vidutinio įmonių. Aš manau, kad jis bus labai svarbus, bandant paremti MVI veiklą. Tai yra labai svarbu, jeigu norime atgaivinti ekonominį augimą Europoje valstybės skolos deficitai, biudžeto deficitai yra milžiniški. Tačiau jeigu turėsime viešųjų finansų, tuomet vyriausybės turės juos naudoti augimo skatinimui. Aišku, reikia peržiūrėti savo finansus, bet įkvėpti e, gyvybę realiai ekonomikai per smulkės vidinės įmonės. Aš manau, kad einame teisinga linkme, Tai leis mus, mums paraginti verslininkystę Europoje ir tai jau iš esmės sukurs daugiau darbo vietų Europoje. Taip pat sveikintina yra numatyti atitinkamą ribą smulkoms įmonėms įmonėms ir dėkoju ponui Barnie. Aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas e, leis dar labiau smulkioms įmonėms prisidėti prie realios ekonomikos. Dėkoju toliau kolega Ferber, pusantros minutės. Gerbiamas vicepirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, galiu pasakyti, kad šiandien yra gera diena mokesčių mokėtojams, nes pirmą kartą per daugelį metų įpareigosime bankus turėti daugiau nuosavo kapitalo, tai yra daugiau ir rizikos prisijimti. E, per situaciją ir įvykius, kurie susiklosė pastar, per pastaruosius metus. Tai yra tikrai svarbus sprendimas. Ir yra e, svarbu, kad šitos taisyklės galios ne tik keliems stambiesiems bankams, kurie taiko bazelio nuostatas. E, svarbu tai, kad šios e, nuosavo kapitalo taisyklės galios visiems ES bankams ir čia mes laikome savo įsipareigojimų prisimtų didžiojo dvidešimtuko susitikime e, ir tikimės, kad taip pat ir kitos valstybės valstybės, kurios yra už ES ribų, laikysis tų įsipareigojimų. Kita vertus, mes nenorime kažkokių kreditų spastų, ypač kalbant apie MVI. Ir man atrodo, tai yra taip pat puikia žinia, kurią mes siunčiame mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, toms įmonėms, kurios kūrė darbo vietas, kurios skatina inovacijas e, ir kad būtent joms, toms mažoms ir vidutinėms įmonėms reikės mažiau nuosavo kapitalo siekiant gauti banko finansavimą. Taip pat nenorėčiau pamiršti taip pat ir e, komunalinių kreditų, nes ir toliau tie komunaliniai e, kreditai bus teikiami be nuosavo kapitavimo reikalavimo ir tokiu būdu stiprinsime savivaldos organų investavimo galimybės. Manau, kad šis teisės aktas yra sėkmė Europai. Dėkoju kolegai Ferber, pradėsime spontaniškų pasisakymų pažeidimų e, procedūrą. Noriu iš karto jūs perspėti, kad yra žymiai daugiau norinčių pasisakyti, negu mes galime suteikti žodį. Galiu suteikti žodį tik penkiems kolegoms. Pirmoji ponia Andželylį. Dėkoju, ponia pirmininkė. Europos Europa, Europoje įsigalios naujos taisyklės, kurios stiprins bankų sektorių. Mes bandome išvengti e, krizių ateityje, bandome išvengti e, spekulacijos, tačiau taip pat bus ir daugiau skaidrumo apie bankų veiklą, apie tai, kokius mokesčius mo, mo, moka, kokias subsidijas gauna ir kokį pelną e, gauna. Taip pat yra svarbus aspektas tai, kad yra ribojamos bankininkų premijos. Kitas svarbus aspektas, kuris susijęs su real, su realia ekonomika yra tai, kad e, lengvinamas kreditavimas MVI. Taip pat e, svarbu, kad buvo atsižvelgta į MVI remimo faktorių teikiant finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, kad tai yra e, puikia nuostata, kuri paskatins realiosios ekonomikos vystimą ir darbo vietų kūrimą. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Dėkoju kolegė Angelili. Toliau ponė kolegė Prendergast. Kolegos. Kolegos. Sustarimas tarp tarybos ir parlamentos. Parla apriboti e, bankininkų premijas yra labai svarbus proveržis, nustatant nuostatas atlyginimų srityje bandant užkirsti kelią trumparegiškumui ir netinkamam elgesiui. Kapitalo reikalavimų nustatymas įgyvendinant Bazelio trečios sistemos susitarimus užtikrins didesnį atsparumą finansinėme sektoriuje. Sandoris tarp valstybių narių ir parlamento reiškia, kad bandoma užkirsti kelią rizikingam elgesiui finansų sektorijoje. Tačiau mes turime nepamiršti sisteminių rizikų ir moralinių problemų ir laukiu Barnie tolesnių pasiūlymų dėl bankininky, šešėlinės bankininkystės. Taip pat norėčiau pabrėžti lankstumo nuostatų reikšmę, kalbant apie kreditų uždavimą smulkioms vidutinėms įmonėms. Tai yra labai svarbus elementas, bandant užtikrinti investicijas į realią ekonomiką. Dėkoju. Dėkoju, kolegė Pender, Prendegast, toliau kolega Smithborn. Svitborn. Sistemiškai reikšmingi Europos bankai pagal pobūdį yra svarbus pasauliniu lygmeniu ir reikalingi pasauliniai standartai, kuriuos nustatė Bazelio komitetas. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti bankų sektoriaus saugumą ateityje. Aš esu frakcijos koordinatorė ir esu sunerimusi, kad tie finansiniai konglomeratai, kurie patenka į FICOT reg reglamentą, nebus tinkamai uh, interpretuojami pagal mokumo direktyvą ir panašiai. Taip, taigi kapitalo reikalavimai finansų konglomeratams turi būti numatyti skubiai, siekiant užkirsti kelią finansiniai rizikai stambiausiose finansinėse institucijose. Kalbant apie ilgalaikius investuotojus, jų poreikiai nėra aptariami. Nefinansinėms priemonėms atitinkami mokesčiai buvo panaikinti, tačiau uh, pažiūrėjau, pensijų fondams ne, ne viskas buvo padaryta. Turime pripažinti jų unikalų vaidmenį Europos finansų sektoriuje. Dėkoju kolegas, kolegė Svinborn, toliau kolega Nitras. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym w pierwszych słowach podkreślić, że jesteśmy. Ačiū, panie pirmininkė. Esame pirmieji G20 nariai, kurie įgyvendina naujasias Bazilio nuostatas. Aš tu labai didžiuosi. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną svarbų dalyką. Įvesdami privalomus standartus turime atsižvelgti į nacionalinius mūsų sistemų ypatumus. Mes nenorime, kad šie teisės aktai būtų nelankstus. pagal pirmąjį ramsti vis dar bus galima priimti teisės aktus dėl anticiklinių kapitalo rezervų. Ir taip pat man tinka nuostatos ir pasiūlymai dėl taip vadinamo antrojo ramšio. Dėkoju ir paskutinė kalbėtoja spontaniškų pasisakymų procedūros metu, kolegė Klevar. Dėkoju už suteiktą žodį. Iš šių šiandieninių diskusijų yra aišku, kad mes kalbame apie didžiulę sėkmę, kalbant apie bankų priežiūrą. Finansų krizė parodė, e, kokie yra bankų valdymo trūkumai. Kai kurie bankai turi per mažai kapitalo ir jie negali padengti e, prarastų lėšų. Dėl to e, turėjo pasitelkti mokesčių mokėtojų lėšus. Todėl aš e, džiaugiuosi, kad buvo pasimokyta iš finansų finansų krizės. Ir dabar mes darome spaudimą bankams, e, kad jie finansuotų realiąją ekonomiką, o tai juk ir yra bankų pagrindinė užduotis. Aš e, sveikinu tai, kad yra ribojamos premijos bankininkams. Manau, kad mes turime riboti rizikas susijusią su bankų veikla, taip pat turime e, skirti daugiau lėšų naujoms darbo vietoms ir turime reaguoti į krizę, taip pat ir mes savo ruoštų Europos parlamentas dėkoju. E, dabar diskusijos baigiamos, suteiksime žodį komisarui. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, labai džiaugiuosi, kad beveik visi Europos parlamentarai, kurie šiandien kalbėjo, išsakė e, savo paramą tiek šio pasiūlymui dvasiai, tiek jo turiniui. Ir kalbėjo apie tai, kad šis dokumentas e, yra e, esminė bankų sektoriaus reglamentavimo dalis, kad jis yra būtinas tam, kad galėtume veikti šią krizę. Ir aš norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kas e, dirbo, e, kurie padėjo mums ir jums parengti šį labai konkretų teisinę prasme tekstą. Dėkuoju jiems už jų kompetenciją ir jų patarimus. Pone Taisin ir ponia Guliar kalbėjo apie tai, kad Europos komisija yra pasiryžusi uh, pateikti pasiūlymų dėl visų bankų sąjungos, ar to, ką mes vadinam bankų sąjunga, dalių. Europos centrinio banko vykdomo priežiūra. Jūs jau turite dokumentą dėl, dėl to ir lygiai taip pat dar prieš vasaros atostogas mes pateiksime pasiūlymą dėl bankų problemų sprendimo Mes manome, kad teisiškai yra įmanoma tai padaryti remiantis dabartinė sutartimi. Kai kurie ministrai teigia, jog reikia keisti sutartį ir mes tam ruošiamės ir mes tai suprantame ir apie tai dar lapkričio mėnesį kalbėjome. Ir kalbėjome apie tai, kad mums reikia sukurti ir sustiprinti visus elementus, kurie sudarys bankų sąjungą. Ir mes esame įsitikinę, kad dabar sutarties nereikia keisti ir kad mes galime stiprinti priežiūrą, remdamiesi dabartiniu teisiniu pagrindu. Toliau buvo kalbėta ir apie tai, kad Europos parlamentas puikiai sureagavo į šį dokumentą. Ponas Morganti kalbėjo apie tai, kad, kad mes rėmės ir Lekanen parinktų pranešimų. Ir iki vasaros atostogų mes, kaip minėjau, pateiksime dar papildomų pasielmio. Sharon Bowles kalbėjo da, apie da, premijų apribojimą ir apie akcininkų veiksmus. Taip, mes norime sistemiškai stiprinti akcininkų atsakomybę visose įmonėse ir jūs tą pamatysite keliose pasiūlymuose, kuriuos mes ketiname pateikti. Dėkuoju ponui Lambert ir ponui Kliūtė už tai, kad, e, ką jie pasakė, už jų pastabas. Taip, būtina e, reglamentuoti, reguliuoti finansų sektorių. Tai yra labai svarbu. Dar vienas svarbus e, dalykas - skaidrumas. Nes skai, bet kiekvienas žmogus, kuris turi daug atsakomybės, turėtų elgtis skaidriai. Ir ponė Lambert, mes ketiname taip pat pateikti pasiūlymą dėl e, stambiausių įmonių e, ataskai, atskaitingumo. Toliau Jūs šiandien tikiuosi patvirtinsite šį tekstą ir šis dokumentas visiškai atitinka Bazilio nuostat, nuostatas ir jisai atsižvelgia į Europos bankų sektoriaus į, e, į ypatumus. Pone Ford, mes turime 8300 e, e, šimtus bankų įstaigų. Ir kaip ir sakė ponas Kliuter, kad ponas Bulkerbaris sakė, 4000 iš šių bankų yra e, bankai veikiantis kooperacijos pagrindais. Mes taip pat e, e, galvojame apie tai, ar, kaip, ne, ar nereikėtų e, taikyti baudžiamosios atsakomybės už kai kuriuos netinkamus veiksmus rinkoje. Toliau buvo kalbėti ir apie JAV. Taip, mes norime turėti vienodas sąlygas. Aš praeitą savaitę buvau susitikęs su Žaku Lū ir, me, ir mes aptarėme šį klausimą. Uh, Mes kalbėjome ir apie bazelį 3 ir e, išvestinių produktų e, e, standartus. Ir kalbėjome apie ūsienio bankų organizacijas. Ir diskusijos buvo labai buvo įtemptos. Taigi diskusija su JAV tęsiasi. Aš uh, jau pristačiau Jums šį e, tekstą. Ką dar galiu pasakyti, šešėlinė bankininkystė, ja, ja, tą darysime da, šią vasarą, ponė Šmit, paritetas, ne tik e, lygybė, ne tik tai tarp moterų ir vyrų. Ir, ne, ir mes rengėme pasiūlymą dėl. O, lyčių lygy, e, dėl lygybės principo taikomo visuose stambiuose įmonėse. Libero krizė, Liboro krizė, tą taip pat prisiminė, prisiminam ir mes be abejo norime, kad būtų saugomi indėlininkų pinigai ir tai taip pat rengėme dokumentą dėl to. Ilgalaikės investicijos, kurios mums yra labai reikalingos mes galime dabar perėti prie reaktyvinio reguliavimo, netgi represinio reguliavimo. Kartais toks, e, e, toks reguliavimas pasiteisina, bet krizės atveju mums reikia aktyvesnio konkretesnio reguliavimo. Reikia pasimokyti iš krizės, reikia paremti mūsų ūkį ir be abejo paskatinti ilgalaikės investicijas. Dėkoju Jums už tai, kad uh, Jūs e, taip pat padėjote mums rengti žalę knygą ir e, atsakėte ir 30 mūsų pateiktų klausimų, nes tai yra tikrai labai aktualu, ypač kai kalbame apie ilgalaikės investicijas. Dėkuoju. Dėkuoju komisarui Barnie. Dabar žodis teikiamas poniai ministrai Creighton. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Norėčiau pirmiausia pasveikinti labai pozityves pastabas, kurias šį rytą išgirdau aptariant teisėkuros tekstų projektus. Žinoma, aš suprantu, kad kai kurie jūsų galbūt nėra visiškai patenkinti tam tikrais galutinio politinio sutarimo aspektais, tačiau, kaip sakiau, įžanginėje kalboje mums reikėjo surasti pusiausvyrą tarp prieštaraujančių tarpusavyje reikalavimų ir atsižvelgiant į ekonominę socialinę realybę turėjome pasirūpinti, kad bankai būtų saugesni, aš manau, visi tam pritarėme, ir taip pat pasirūpinti, kad jie galėtų ir toliau pasitarnauti augančios ekonomikos labui. Ir, ir būtent tokį, tokią pusiausvą reikėjo surasti. Dėrybų rezultatas, žinoma, yra kompromisinio pobūdžio, tačiau aš manau, kad kompromisas yra neblogas. Ir mes vieningai siekiame bendro tikslo pasirūpinti, kad Europa išbristų iš dabartinės finansinės ir ekonominės krizės stipresnė ir juolap galinti dar geriau tarnauti piliečiams geresnis finansų reglamentavimas, stipresni bankai ES yra vienas svarbiausių elementų šiame kontekste. Pone Baus kalbėjo apie tai, ji sakė, kad kompromisas yra geras, bandant čia surasti tą pusiausvyrą ir aš tikrai jai pritariu. Aš manau, kad daugiau skaidrumo, daugiau informacijos pateikimo yra geri dalykai, didesnis informacijos pateikimas yra geri dalykai ir tai yra labai svarbus žingsnis teisinga linkme. Suprantu, kad šiandieną jūs balsuosite dėl 416 straipsnio 5D dalies pakeitimo. Tame pakeitime kalbama apie tam tikrų institucijų traktavimą, nustatant sverto koficijantą, buvo siūloma tekstą naudoti dabartiniu. Buvo teigiama, kad dabartinis teksto variantas nėra tinkamas, kol nėra išanalizuota situacija Bazelio komitete. Taigi aš galiu tiesiog jūs šiandieną informuoti, kad taryba pritarė šiam pakeitimui kuris yra bendro paketo dalis ir aš džiaugiuosi, kad šiandien galiu būtent taip pasakyti. Pabaigai norėčiau dar padėkoti e, ypač pranešėjui už konstruktyvų požiūrį, kuris atsiskleidė dėrybose. Bandysime techniškai galiausiai sutvarkyti tekstą ir tikimės, kad jis įsigalios kuo galima greičiau. Dėkoju. Dėkoju, ponė ministrė Kreiton. Na ir diskusijas pabaigs pranešėjas ponas Karas. Jums teikiamas dvi minutės, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šitos diskusijos parodė parlamento ryštą, ryštą e, prisijimti atsakomybę. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijose. Mes puikiai padirbėjome visi kartu. Mes palaikysime atitinkamą pakeitimą ir kalbant apie 416 straipsnį išbrauksime iš atitinkamos vietos antrą sakinį, tačiau taip pat noriu, noriu pasakyti, kad šios diskusijos parodė, kad ir toliau turime dirbti, sparčiai dirbti, turime toliau kurti bankų sąjungą, turime toliau įgyvendinti fiskalinę sąjungą, turime kovoti su šešėliniais bankai, šešėlinių bankų sistema ir mokestiniais rojais. E, turime ir toliau didinti reikalavimus bankams. E, mes turime e, suvokti, kad buvo sunku dėrėtis dėl to, kad per dėrybas tris kart keitėsi e, e, pirmininkaujanti valstybė tarybai. E, todėl turėtume ateityje keisti strategiją. Tikimės, kad šitos taisyklės įsigalios nuo 2014 metų sausio pirmos dienos ir Europa bus pavyzdys visam pasauliui. Todėl neleiskime, kad kitų klaidos blokuotų tai, kas yra mums visiems svarbu. Ponios ir ponai, E, pensijų fondai e, yra svarbus, juos buvo atsižvelgta. Kultūros pasikeitimas, pirmasis žingsnis į tai yra bankininkų premijų apribojimas. Lankstumas neiškraipys konkurencijos, nes tas lankstumas e, veiks pagal bendras europinės taisyklės.